Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Ponas ir ponai, prašau visų susėsti. Ich erkläre die am 3. Lapkričio 13 dieną nutrauktą Europos parlamento plenarinės sesijos posėdį skelbiu atnaujinto. Rytoj, ponas ir ponai, pas mus lankysis.